ir ponas Leinen, jų pranešimas dėl ES rinkimų teisės aktų reformos. Ir norėčiau paprašyti visų kolegų kalbėti nelgiau, nei yra numatyta, nes ir taip jau labai vėluojame. Taigi, pirmiausia, žodis poniai Hübner. Uh, thank you. Uh... Dėkuoju, pirmininkė. Mes čia susirinkome, kadangi nusprendėme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 E, elektros ūkį reglamentuojantį įstatymą. Iš tikrųjų, šitas įstatymas jau seniai buvo ne, nekeistas ir dabar prireikia daug pakeitimų, atsižvelgiant tiek į Europos integracijos poslinkius, tiek ir kitus procesus. ES pasikeitė ir savo dydžių, ir taip pat kompetencijų pasiskirstimų, ypatingai kalbant apie bendrą įstatymų lydybos procesą, ir, tai, ir, ir, ir to proceso įtaka žmonių gyvenimo. Taigi, nieko nustabos, kad e, Dabar mes siekiame priderinti 1976 metų teisės aktą naujai realybei. Tai yra rinkimo teisės aktai. Ir be abejo, rinkimai Europos parlamentą e, iš esmės dabar yra labai orientuoti į nacionalinių procesą, nelabai matosi demokratinio proceso europinė dimensija, dėl to mes siūlome e, pakeitimų 76 e, metų rinkimo e, teisės aktams. Europos parlamentas pirmiausiai turės teisę spręsti dėl rinkimų datos. Taip pat valstybė narių prašysime užtikrinti, kad visi piliečiai, kurie gyvena už ES, e, turėtų teisę ir galimybę balsuoti. Taip pat siūlome e, tam tikrą mechanizmą, kuris e, leistų išvengti mm, dvigubo balsavimo. E, e, bus tengiamas užtikrinti tapatybės patikrinimą e, balsuojant e, distanciniu būdu, tai yra per elektroninės priemonės, paštu ar panašiai. E, na ir e, mes nieko prieš e, neturime elektroninį balsavimą internetu. Tik tai tai turi būti saugus mechanizmas. Pavyzdžiui, e, Estija yra geras pavyzdys, ten apie 2 procentai žmonių balsavo pirmose rinkimuose, šiais metais jau 30 procentų estų balsavo per internetą. Ir taip pat labai svarbu, kad sąrašuose būtų daugiau e, abiejų lyčių kandidatų. E, Taip pat kalbame apie kai kuriuos um, kitus rinkimų proceso uh, elementus, tokius kaip rinkėjų sąrašų, uh, tai, rinkimų sąrašų sudarimas. Uh, Na ir labai svarbu, kad e, piliečiai aiškiai matytų, e, kurie kandidatai savesėje su kuriamis Europos politinėmis partijomis. E, labai svarbu, kad piliečių susidomėjimas šito svarbiu elementu Europos teisėkos procese taip pat būtų stiprinamas. Na ir aš tikiuosi, kad e, e, reforma padės piliečiams informuotai dalyvauti rinkimų procesuose. Ačiū, panas Lainat. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos, Europos parlamentas yra ypatinga institucija pasaulyje, nes niekur kitur žmonės neturi galimybės 28 valstybės valstybėse narėse išrinkti bendrą, be, bendrą e, atstovų asamblėją. Tai yra tik tai e, e Europos Sąjungoje. Ir mes žinome, kad tie skirtingi rinkimai vykstantis 28 valstybėse narėse sukelia problemus ir e, problemas. Nors ir aštuonis kartus jau įvyko e, tokie rinkimai, kol kas nebuvo padaryta nieko, kad būtų išspręstos atitinkamos problemos. Dėl to mes dar kartą bandome pateikti pasiūlymus dėl e, artėjančių rinkimų į Europos parlamentą. 2019 metais mes siekiame, kad tie rinkimai būtų skaidresni, demokratiškesni, demokratiškesni ir europietiškesni. Pone Hübner pastebėjo e, teisingai, kad mes teikiame rekomendacijas valstybėms narėms, kad būtų pakeistas rinkimų aktas 1976 metų. Mes norime e, išplėsti prieigą prie rinkimų. Mes manome, kad jaunoji karta taip pat turėtų dalyvauti rinkimuose. Ir dauguma jaunų žmonių e, e, galėtų, galėtų pirmą kartą e, dalyvauti rinkimuose, kai, kai jiems eina 16 metų ir būtent tai būtų Europos parlamento rinkimai. Manau, kad valstybės e, narės galėtų e, išanalizuoti Austrijos pavyzdį, kuomet buvo e, rinkėjų amžius e, sumažintas iki 16 metų. Ir e, ateityje e, galima patikrinti, ar veikia tam tikri rinkimų rezultatai, nes pavyzdžiui, e, rinkimas, e, rinkimai paštu e, kai kuriuose valstybėse narėse nėra leidžiami, bet kai, kai kuriuose puikiai veikia. Taip pat mes e, nustatėme, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse kandidatų sąrašai buvo parengti tik tai likus 17 dienų iki rinkimų datos. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tuomet galima vykdyti rinkiminę kampaniją. Todėl mes dabar nustatėme 12 savaičių iki rinkimų datos E, terminą, kad, žmo, kad tie kandidatai dar galėtų vykdyti į rinkiminę kampaniją. Taip pat e, e, dabar dažnai vyksta nacionalinės rinkiminės diskusijos, tie rinkiminiai debatai ir jie vyksta televizijos laidose ir panašiai. Ir čia pamirštama tarsi europinė dimencija. E, visa diskusija yra e, nacionalinė, o dabar mes norime, kad e, rinkimų sąrašuose būtų matomos ir europinės partijos, tai yra būtų matomi, matomi jų pavadinimai ir logotipai ir taip pat mes norime, kad būtų parengti pasiūlyti pagrindiniai e, kandidatai e, irgi likus 12, 12 savaičių iki rinkimų. Taip pat mes manome, kad geriau reiktų atspindėti lyčių lygybės principą, reiktų, kad būtų e, 50 ir 50 procentų abiejų e, lyčių atstovų. E, Mes manome, kad 2024 metais būtų tinkami metai gyvendinti, e, būtent tokio, tokio, siekiant pa, geriau pasinaudoti lygybės principų. E, todėl mes siūlome 2 e, procentų arba daugiausia 5 procentų barjerą. Taip pat mes nusprendėme renkti pranešimą AFKO komitete ir jame atsispindės mūsų pasiūlymai. Manau, kad mums čia dar reikia išsamesnės diskusijos šią temą. E, gerbiami kolegos, aš tiesiog noriu tikėtis, kad jūs palaikysite šį mūsų pragmatišką pasiūlymą. Dėkoju, ar jūs prašėte daugiau e, kalbėjimui laiko, ar tiesiog kėlėte mėlynąją kortelę ponui Lainenui? Kaip yra iš tikrųjų? Kągi, puiku, ar ponas Lainenas sutinka atsakyti klausimą? Prašau, ponė. Pone Lainin, ar jūs e, esate susipažinę su šitomis dviem analizėmis? Jos yra susijusios e, su e, rinkimais į Europos parlamentą. Viena analizė daryta vasario mėnesį, kita e, E, rugsėjo mėnesį. Vieną darė Andrew Duff, mūsų kolega, kita, kita buvo daly, daryta be jo. E, viena analizė sako taip, kita sako ne. E, ar jums netrodo keista, kad per pusę metų buvo atliktos dvi brangios studijos ir jų rezultatai yra visiškai priešingi? Pone Lainen. Gerbiamas kolega, mes AFKO komitete e, aptarėme šį klausimą ne vieną kartą ir mes manome, kad e, lygybės principas turi galioti visose 28 valstybėse narėse. E, dabar yra tokia situacija, kad vienoje ar dviejose valstybėse narėse e, surinkus 0,6 procento balsų galima gauti e, mandatą, kitose valstybėse narėse to nėra, todėl mes ir pateikėme tokį pasiūlymą, tai yra nauja, nauja mūsų politinė pozicija ir balsų dauguma AFKO komitete buvo nubalsuota už ją. Ko dabar ponė Kretų komisijos vardu? Pone pirmininkė, mėly kolegos, mėly pranešėjai, ponė Hübner ir ponė Lainenai demokratija yra pagrindinė Europos, pagrindinė Europos Sąjungos vertybė ir tai reiškia, kad Europos Sąjungos institucijos turi uh, veikti pagal aukščiausius atstovavimo ir atskaitomybės standartus. Komisija ir Europos parlamentas siekia to paties tikslo - sustiprinti demokratinį ES legitimumą. Aš sveikinu parlamentą, pateikus pasiūlymą dėl taisyklių keitimo, dėl narių išrinkimo, apie kurią šiandien kalbama. Pranešimas, dėl kurio buvo balsavimo AFKO komitete, remiantis ponios Danuta Hübner ir Džiaulainen pasiūlymais turi galimybę tapti labai svarbiu įvykiu, kalbant apie tai, kaip plėtojama demokratinė Europinio projekto evoliucija. Ir mes turime pripažinti, kad tai yra puikus, bet gan ilgas ir skausmingas procesas. Per pastaruosius Europos parlamento rinkimus komisija suprato, koks svarbus parlamento vaidmuo skiriant Europos komisijos pirmininką numatytas Lisabono sutartyje. Ir nekarta buvo Europos, Europos parlamentas ragino Europos politinės partijas skirti savo kandidatus į komisijos pirmininko postą. Taigi pirmąjį kartą tas buvo padaryta ir pona Žanas Klodas Junkeris tapo ta, tuo kandidatu, kuriam, kuris užsitikrino daugumą naujai suformuotame parlamente ir jį Europos vadovų taryba paskyrė bei parlamentas išrinko Europos komisijos pirmininku. Šis svarbi naujovė 2014 metų rinkimuose komisijos pirmininko rinkimus artimiau susijęjo su rinkėjų pasirinkimu ir toks naujas elementas ateities rinkimuose sustiprins demokratinį Europos sprendimų prieimimo proceso legitimumą ir taps labai svarbiu žingsniu į priekį, skatinant mūsų tikros ekonominės e, e, politikos sferos, sferą Europoje. Čia siūloma reforma, kur dar labiau sustiprinamas politinės, politinė atskaitomybė politinių partijų, kai yra uh, likus 12 mėnesių iki rinkimų vėliausiai skiriami pagrindiniai kandidatai į komisijos pirmininko postą. Tokiu būdu bus atskiriami nacionaliniai politiniai procesai nuo europinių procesų ir bus kalbama apie europinius dalykus ir taip pat tai, kad europinės partijos ir jų logotipai atsispindės rinkiminiuose biuleteniuose, tuo pat tokiu būdu tos partijos bus labiau matomos ir žinomos rinkėjams. Ir aš manau, kad Mes visi nukentėjome dėl to, kad trūko diskusijų apie tuos europinius klausimus ir dėl to labai svarbu būtent kalbėti apie europinius reikalus, nes nacionalinės politinės partijos ir valdžios institucijos irgi, aišku, vaidina labai svarbu vaidmenį tam, kad būtų užtikrinamas didesnis skaidrumas, kad piliečiai geriau suprastų, kokį, kokią įtaką turi jų balsavimas už vieną ar kitą politinę partiją. Kalbant apie Europos parlamento rinkimų organizavimą dėl minimalios e, minimalaus lenkščio ir kitų dalykų, tai taip pat stiprin, tokiu būdu stiprinamas rinkimų e-, europinis matmuo. Ir to, tokios minimalaus lenkščio nustatymas leis e, efektyviau kovoti su susiskaldimo rizika ir užtikrinti stabilę daugumą. Mes kalbame apie atstovaujamasios demokratijos krizę, nes žmonės yra nusivylę politiką ir dalyvavimo skatinimas yra būtinas, norint sustiprinti Europinį projektą. Dėl to aš labai šiltai sveikinu pasiūlymą numatyti galimybę balsuoti ES piliečiams gyvenantiems trečiosiose šalyse ir taip pat numatyti lankstesnį, labiau įtraukiantį balsavimo procesą įtraukiant ir politinį moterų dalyvavimą, primant sprendimus ir e, Europos parlamento rinkimuose. E, ir tokius sudaryti rinkimų sąrašus, kur būtų užtikrinama lyčių lygybė, tai irgi labai svarbus žingsnis teisinga linkme. Ir aš taip pat sėdėjau šioje salėje, bet kitoje vietoje, kai nekartą siūliau įvesti kvotas. Ir šalies, kurią pažįstu, šalyje, kur pažįstu, kurią pažįstu geriausia, tai reikia daryti ir, ir nacionaliniu lygmeniu, nes, kaip sakiau, Daugelie šalių yra katastrofa, pavyzdžiui, vietose valdybėse, nacionaliniuose parlamentuose, kalbant apie moterų atstovavimą. Čia bent jau yra toksai principas dėgiamas ir tai yra svarbu. Sąžiningas objektyvus, objektyvios politinės rinkimų kampanijos spaudoje ir žiniasklaidoje yra labai svarbu ir aš tai akcentuoju, nes tai yra būtina sąlyga siekiant laisvų ir sąžiningų rinkimų. Uh, Jūsų pasiūlymas dėl Europos rinkiminės institucijos įsteigimo, centralizuojant parlamento rinkimus. Prieš pirmą tokį sprendimą reikia labai atidžiai pamastyti, panalizuoti situaciją ir pažiūrėti, ar yra prasminga įgyvendinti tokį pasiūlymą, turint omenyje, kokią atsakomybę prisims tokia institucija ir taip pat, kaip ji bus teigiama, bei kaip bus užtikrinamas jos biudžetas ir, ir, ir veikimas. Ir taigi mes pritarėme parlamento pasiūlymui įgyvendinti šias nuostatas. Dėkoju. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausia, pana Šioflin, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Europos parlamente kurti bendrą rinkimų sistemą. Tai nestebina, nes kiekvienas parlamentas pasaulyje to siekia, tokiu būdu užtikrinamas desnis skaidrumas ir prognozojamumas. Jeigu sistema, pagal kurią piliečiai pasirenka savo atstovus Europos Sąjungoje, yra labai panaši, na, neidentiška, bet panaši, turint omenyje, kad 28 politinės tradicijos čia yra skirtingos. Jautriausias klausimas yra dėl slengščių. Ar reikalingas minimalus procentų, e, balsų procentas tam, kad būtų užtikrinamas tos partijos atstovavimas. Kai kuriuose valstybėse narėse tam nepritarėma, bet didelėje daugumoje valstybių narių tai yra primtina praktika. Tas slengstis leidžia iš tiesų atsijoti tokius, kurie tik tai siekia dėmesio. Tas slengstis apriboja politinį, politinius judesius ir aukščiau pakelia kartelę. Reikia čia užtikrinti pusiausvyrą, tos lubos reikalingos, bet jos, nere... prašau, tas lengsas reikalingas, bet jis neturi būti per didelis. Jis turi kažkoks būti numatytas, bet jis turi būti įveikiamas, nes tai turi būti racionalus ir prasmingas sprendimas. Ačiū ponė Breso socialdemokratų vardu. Pusantros minutės. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjams už atliktą darbą, nes darbas buvo sudėtingas ir norėčiau padėkoti komisijai už visą paramą mūsų iniciatyvoms. Tai yra labai delikatus klausimas. Čia vienas iš tų atvejų, kai parlamentas tikrai turi teisę imtis teisėkros iniciatyvos. Tai reiškia, kad čia ne vien tik tai paprasti teisės akto pakeitimai, bet jau kurį metą taryba atsisako keisti rinkimų teisę dėl to, kad mes tikrai norime, kad tie rinkimai labiau būtų europietiški, kaip pona Šioplinas teisingai pasakė. Šiais pasiūlymais yra bandoma užtikrinti vien, vientisesnę rinkimų teisę Europos Sąjungoje. Aš norėčiau priminti tuos pasiūlymus. Mes norime, kad Europos politinės partijos būtų labiau matomos, kad būtų įtvirtinamas rinkimų europinis matmuo, taip pat, kad, kad būtų nominuojami kandidatai į Europos komisijos pirmininko postą. Mes taip pat norėtumėme užtikrinti, kad būtų numatytas pakankamai ilgas laikotarpis, skelbiant tas pavardas. Lyčių lygybė yra labai svarbu mano vertinimu Taip pat transnacionaliniai sąrašai. Galbūt šią idėją galima įtraukti bent į konstatuojamąją dalį, bent jau užsiminti apie tai. Ir aš na, tikiuosi, kad mums pirmąjį kartą pavyks šiame parlamente turėti mūsų pačių parengtą rinkiminę teisę. Ačiū Ujazdowski, EKR frakcijos vardu. Panie pirmininkė, ECR mano, kad dabartinis rinkimų įstatymas yra visai tvarkoje ir nematome jokių priežasčių jo keisti. Juolap tam, kad europinių lygių būtų centralizuotas ir harmonizuotas e, rinkimų įstatymas. Ir paminėsiu du dalykus. Visų pirma, jeigu mes sumažinsime balsavimo amžių iki 16 metų, arba jeigu mes raginsime, arba perėti prie balsavimo internetu, tai šitos dvi priemonės reikštų, kad tai šitas priemonės automatiškai nereiškia, kad daugiau žmonių balsuos, nors toks argumentas nuskambėjo, mes taip nemanome. Taip, internetas galbūt ir gali suteikti balsavimo galimybių, tačiau mums labiau rūpi tai, kad bandoma centralizuoti elektroninį elektorato įstatymą, rinkimų įstatymą. Ir taip pat bus keliamas reikalavimas, kad e, greta nacionalinių partijų logotipų būtų naudojami taip pat ir europinių partijų arba politinių frakcijų e, logotipai. Mes tokios būtinybės nematome, valstybės narėse esama naujų politinių partijų, kurios gali pasirinkti savo sąsają su viena ar kita europinė politinė partija vėliau Kodėl turime dabar versti juos tai daryti jau rinkimų kampanijos metu? O be to, Europos parlamento teisėtumas, legitimumas turi būti grinčiamas pirmiausiai nacionalinio suverenumo ir jų tradicijų gerbiamu. Kuo arčiau esame tautos, tuo arčiau esame piliečių. E, Jeigu harmonizuosime, centralizuosime viską europinių lygių, tai Europos parlamentas tik tai dar labiau atitols nuo realių piliečių problemų. Todėl mes balsosime prieš šį pasiūlymą. Alde atstovas, atstovė, ponė Gazarundarys. Ačiū. Pirmininkė. tik tai po kelių valandų įvykusiom diskusijom buvo nuspręsta atidėti balsavimą tam, kad būtų patikslinti kai kurie dalykai nagrinėti e, šiame pranešime. Ir aš manau, kad iš tikrųjų iki šiol pranešimas e, pasirodė kaip nepakankamai ambicingas. Tai yra puikus pavyzdys, kaip mes praleidžiame puikią galimybę. Ir tai tokiu metu, kada Europos institucijos jau taip yra diskreditavusios save tik vienas iš keturių galinčių balsuoti iš tikrųjų dalyvauja Europos parlamento rinkimuose. Kita vertus, tai turi pasiekmių ir nacionalinių lygių. Vyriausybės savo šalyse žaidžia panašių žaidimus, didžiosios partijos. E, kalba ne vienodus dalykus, kada pasisako Europos parlamente ir kada kalba savo parlamentos arba savo vyriausybė, ypatingai jeigu tai yra valdančios partijos. E, Europiniai rinkimai iš tikrųjų turėtų būti daugiau negu tiesiog nacionalinės politikos pasitikrinimas. Europos parlamentas turėtų būti parlamentas, kuris tikrai priklauso piliečiams. Ir mes, tų piliečių atstovai, turėtume būti nuolatos tikrinami. Mes turėtumėm savo kelti klausimą, ar šitas pranešimas ir jo rekomendacijos iš tikrųjų leis pasiekti tokių tikslų. Taip, galbūt bus pozityvių po, pokyčių, kai kurie šių bus kosmetinio pobūdžio, tačiau klausimas, ar iš tikrųjų tai padarys e, realų poveikį mūsų valstybėse. Siūloma tam tikrų patobulinimų, pavyzdžiui, užtikrinti lyčių lygybę arba e, išplėsti balsavimo teisės tam tikrose valstybėse, tačiau vienas pasiūlymas tai yra būtent e, balsavimo biuletinėse įrašyti ir politinių partijų logotipus. na, mums, mums tikrai netrodo, kad kvotų sistema kažkaip sustiprintų politinių partijų e, vaidmenį. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako pana Šolc, e, gerbiama komisarė, e, gerbiami kolegos. E, man atrodo, kad gerai, kad mes svarstome rinkimų teisės aktų reformą, nes šita reforma gali pasiekti labai daug politinę prasme. Tačiau esminis klausimas yra, kam tai pasitaraus, ar pasitarnaus, ar tai sustiprins Europą, nes piliečiai dažnai jos negirdi, nemato, ar ar tai paskatins e, e, didesnį e, piliečių dalyvavimą politikoje. Manau, kad didžiausias šito pranešimo trūkumas, ne, nepaisant visų gerų ketinimų, tą noriu pabrėžti, yra tai, kad e, problemo, e, reformos imamasi neryštingai. Čia tiesiog bandoma atsižvelgti į tarybos politinę sąrangą. Iš tiesų e, šitas pranešimas neturėtų e, sudaryti galimybės e, perskirstyti e, politinės jėgas, turi atsižvelgti į e, dinamiką politinio gyvenimo. Demokratiniai pokyčiai man yra nesuderinami su e, E, su Europos piliečių lūkesčiais ir su didžiosios koalicijos Berlyne lūkesčiais. Tai yra provokacija iš tiesų. E, kalbėtojas yra nutraukiamas. Ponas Teri Kabras, žaliųjų atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, ši reforma yra labai svarbus klausimas ir kad pranešimą rengia du pranešėjai, e, e, tai dar nėra blogas dalykas, bet e, mes matome, kad šiame pranešime trūksta lankstumo ir jo trūko diskusijose dėl pasiūlymų, kurias pateikė įvairios frakcijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad man gaila, kad, ši, kad čia siūloma e, silpna reforma, kuri nepadės kovoti su problemomis. E, manau, kad šito pranešimo tikslas turėtų būti e, gražinti piliečių pasitikėjimą e, Europos Sąjungą. Tačiau pranešime yra tam tikrų trūkumų yra e, siūlomi dalykai, kurie, kuriam nepritarė e, Vokietijos konstitucinis teismas. Ir, e, ir taip pat yra siūlomi dalykai, kurie e, pasisako prieš mažumų e, apsaugą. E, taip pat kalbant apie lyčių lygybės principą, e, E, e, šis, e, šio, šios problemos sprendimas yra nukeltas į 2024 metus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas James, FDD frakcijos vardu. Vieną minutę. Pone James. Aš klausiausi įžanginio pareiškimo, kur buvo išdėstami tikslai ir bandoma juos pateisinti. Ir mane papiktino tai, ką išgirdau. Kaip Džordžas Orvelas rašė, jis tikrai dabar didžiuotosi tuo, kas, ką, ką, kas yra pasakyta šį vakar. O tie, kuriuos nu, stebina knygos turinys, matyt, uh, labai nusiviltų. Taigi matome, kad dar mažiau demokratijos siūloma. Pažvelkime, kas buvo visai nesiniai Portugalijoje, kokie buvo rinkimų rezultatai tenais. Ar tikslas tai, kas šiandien buvo, pasaky, kas šiandien buvo pasakyta, ignoruoti žmonių valią ir demokratinį rezultatą. Aš nieko neišgirdau apie pasaulinius kibernetinius išpolius ir vagystės, kai tuo tarpu kalbame tik apie elektroninius rinkimus. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad rinkimų teisė yra suverenios tautos reikalas, o ne šios, šio parlamento reikalas. Ačiū, Anemans, vieną minutę, NF frakcijos vardu. Kolegos, ponios ir ponai. Oficialus, oficiali rinkimų teisė patvirtintas 77 metais, yra pakankama rinkimams, Europos, parlament, Europos parlamento rinkimams organizuoti. Dabar pagal naują teisę Europos rinkėjai turės masiškai balsuoti, jie verčiami bus masiškai balsuoti ir remti tą naują Europos Sąjungą, kai tuo tarpu valstybės narės nustumiamos į šoną. Be kitako, Europos Sąjungos teisės aktais būtų atimamos teisės iš valstybių narių parlamentarai neatstovaus savo šalims, bet visų, vis, visoms ES šalims. Tiesiog yra bandoma užkirsti kelią susiskaldimui ir nustumti į šalį euroskeptiškas partijas. Mes matome, manome, kad mes pačios savo šalyse turime nuspręsti, kokios procedūros geriausiai tinka mūsų piliečiams. Ačiū, ponas Svoboda. Ne, ponia Breso dar nori užduoti kortę. Klausimą. Aš labai trumpai. Šis susitarimas grindžiamas galiojančiomis sutartimis. Mes atstovauja visai sąjungai, o ne valstybėms narėms. Ar žinojate tai? Pone. Tai, kas parašyta sutartyje, netam aš čia esu išrinktas. Jūs matote vėliavas ir tų vėliavų šioje salėje atsiras vis daugiau. Mes atstovaujame rinkėjams, kurie mus išrinko. Ir jūs taip pat turite teisę atstovauti visai Europai. Bet mūsų atveju taip nėra. Mes atstovaujame savo žmonėms, savo rinkėjams. Ir tik po to Europai. Ponas Voboda, vieną minutę. Pone pirmininkė, E, sutartis dėl ES veikimo Europos parlamentui suteikia galimybę reformuoti e, rinkimų teisės aktus. E, džiaugiuosi, kad AFKO komiteto dėka mes galime pasinaudoti šią galimybę. Šio pranešimo idėją aš palaikau demokratiją demokratinių principų ES stiprinimas e, yra svarbi sąlyga, dėl ko e, piliečiai e, labiau pasitikėtų Europą ir jie galėtų aktyviau dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra demokratinė institucija ir ji E, galėtų geriau atspindėti europinę dvasę. Todėl manau, kad visų mūsų interesas yra e, susigražinti mūsų piliečių pasitikėjimą. Todėl aš palaikau šią idėją. Dėkoju. Ponas Silva Ferrera. Obrigado, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprastai mes visą laiką kalbame apie tai, kad trūksta mums demokratinio deficito, bet nekalbame apie priemonės, kaip sustiprinti demokratiją. Dė, laimė šiandien taip nėra ir aš norėčiau pasveikinti pranešėjus. Džiaulainen ir Danuta Hübner parengus puikų pranešimą, kuriame yra siūloma labai realistiškai patobulinti ES rinkimų teisę. Tai yra viena nedaugelio sričių, kur Europos parlamentas turi teisėkuros iniciatyvos teisę. Ir mes privalome, ne tik, kad turime teisę, bet privalome padaryti viską, kad sustiprėtų šios demokratijos europinis matmuo. Mes imame svarbių žingsnių tam, kad Europos rinkimai būtų siejami su Europos komisijos pirmininko rinkimais. Atėjo laikas žengti dar toliau, rinkimų biuleteniai ir rinkimų kampanijos medžiagoje taip pat turi būti matomos Europos partijos. Tie patys principai turi būti taikomi ir lyčių lygybės principams. Taip pat reikia numatyti tos pačius terminus kandidatų pristatymui ir kandidatų sąrašų pateikimui, taip pat numatyti galimybės balsavimo internetu ir paštu, taip pat reikalingas lengstis nuo 3 iki 5 procentų tam, kad būtų išrinkti 26 nariai rinkiminėje apygardoje. Taigi kalbam apie tai, kad europinė demokratija bus kur kas geresnė, jeigu bus patobulinta rinkimų teisė. Ačiū. Pone pirmininkė, E, Vokietijos konstitucinis teismas paskelbė, kad 5 procentų slengstis prieštarauja konstitucijai. E, būtent dėl to galėjo ir mažos partijos patekti, gauti mandatus. E, dabar didžiosios Vokietijos partijos nori vėl įvesti tą slengsti, nors jos nesupranta, kad politika daro mažosios partijos E, Graf, grafas Lamsdorfas e, iš, e, manau, ne, ne, netrukdo niekam šiame parlamente. Manau, kad kolegos čia dabar pasis, e, išsakė savo negyvus argumentus ir bando e, triuko būdu e, vėlgi gražinti tą slengsti ir apeiti e, konstitucinio teismo sprendimą. Pone Lainen, tai yra labai nedemokratiška ir tokia taktika yra netgi kengsminga. Dėkuoju, ponė Müller, vieną minutę. E, didžioji parlamento e, dauguma turėtų pasisakyti už e, e, rinkimų teisės aktų reformą, nors subsidiarumas yra pagrindinis principas. Man atrodo, kad nėra pagrindo įvesti 3 procentų slengsti, nes mes čia kalbame tik tai apie 2 iš 28 valstybių narių, apie Ispaniją ir Vokietiją. Kai kurie argumentai neįtikina frakcijų ir e, kai kuriuos tuos argumentus galima atmesti kontraargumentais. E, Vokietijos konstitucinio teismo sprendimas. E, e, e sprendimą dėl e, slengščio e, bandoma apeiti ir manau, kad tai, yra, tai kenkia demokratijai. Aš pati galėčiau konstatuoti, kad aš e, e, E, aš esu parlamentarė, kuris surinko labai daug rinkėjų balsų, e, virš 400 tūkstančių, bet e, procentiškai tai yra tik 1,6 procento. Dėkoju ponas Buchneris. Dėkoju ponė pirmininkė. Trijų ar penkių procentų slengščio įvedimas liestų tik Ispaniją ar Vokietiją. E, tai yra e, dvi valstybės, kuriuose yra daugiau nei 26, iš kurių yra daugiau nei 26 Europos parlamento nariai. Ką, ką, ką reikštų to privalomos lenkščio įvedimas? E, teisingumas, kalbant e, apie mažesnės valstybės narės, čia nieko dėtas, ponė Leinen. 3 procentai e, Luksemburgė reikštų 12 tūkstančių rinkėjų balsų, 3 procentai e, Vokietijoje reikštų 10 kartų didesnį rinkėjų skaičių. E, taigi šitas e, pro, proporcingumas dar maž, mažesnėse valstybėse reikštų e, vėl kitokį skaičių. Ar tai yra demokratija? Norėčiau pastebėti, kad mažųjų partijų e, rinkėjų balsai e, tokiu būdu nesuskaičiuotų. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Pone Majer, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes esame liudininkai to, kaip jau kelintą kartą e, yra bandoma rinkimus į Europos parlamentą paversti europietiškesniais e, ir mažiau nacionaliniais. Tai e, neva turėtų reikšti daugiau demokratijos. Tačiau demokratijos trūkumo mes neišspręsime, jeigu mes e, e, primesime kažkokias nuostatas valstybėms narėms, pavyzdžiui, dėl lyčių lygybės, dėl to, kad e, turėtų būti vienodai atstovavima vyrų ir moterų. E, Pone pirmininkė, Europos parlamento rinkimai yra nacionalinių atstovų rinkimai e, ir, e, pavyzdžiui, aš atstovauju Niderlandų žmonėms. Kalbėtoja nutraukiama. Ponas Prėda. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Danutą Hübner ir jo Lainen Nuo to laiko, kai dirbu Europos parlamente, tai yra antras bandymas reformuoti rinkimų teisę. E, ankstesnė, ankstesnėje kadencijoje mes matėme, kad e, nėra lengva rasti pusiausvirą tarp ambicijų ir tarp to, ką įmanoma padaryti. Man atrodo, kad jeigu mes norė, norime, kad Europos e, Europos e, parlamento rinkimai nebūtų tik tai 28 skirtingų nacionalinių rinkimų rezultatai, tai mes turėtume paremti Jo Lainen ir Dantos Hübner iniciatyvą mes turėtume išlaikyti pagrindinės gairias, kurios buvo patvirtintos AFKO komitete, nes tai iš tiesų reikš daugiau Europos, Europos parlamento rinkimuose. Mes turime nustatyti e, demokratinio legitimumo standartus šiuose likimuose. Ir čia norėčiau pa, išvardinti tris man svarbius aspektus. Visų pirma, tai. E, amžiaus sumažinimas iki 16 metų, e, toliau demokratinė procedūra skiriant kandidatus ir e, elektroniniai rinkimai. Man atrodo, kad tai yra paprastos priemonės, e, kurios galėtų pritraukti daugiau rinkėjų dalyvauti rinkimuose. Manau, kad didžioji dalis pakeitimų, kurie buvo pateikti, ne nepakeis tos pusiausviros, buvo, kurios buvo pasiekta apko komitete. E, ponas Jurgen Antonoko. Pirmas klausimas, kurį norėčiau Jums užduoti. Ar nemanote, kad praėjus 40 metų atėjo laikas keisti rinkimų teisę? Ji buvo patvirtinta 76 metais, jau praėjo 40 metų. Ar nematote, kad Europa per tą laiką pasikeitė? Aišku, pasikeitė. Kitas klausimas, ar nemanote, kad tie, kurie čia esame, uh, turėtumėme būti renkami pagal tas pačias taisyklės ir turi būti mums suteikiamos tas pačias teisės. Reikalinga harmonizuota sistema pagal rinkimų teisę. Taip pat ar nemanote, kad būtina turėti atstovus iš Europos partijų, o ne vien tik iš nacionalinių partijų? Mes čia atstovaujame Europos suverenumui, kartoju, Europos suverenumui. Ir dėl to mes visi privalome veikti pagal tas pačias taisyklės, kad būtų sukuriamos visiems vienodos sąlygos. Mes turime būti transnacionalinių sąrašų dalis. Kai pagrindinis kandidatas gali tada dalyvauti komisijos pirmininko rinkimuose. Mano manimu, tai yra demokratiška ir dar vienas klausimas, kurį užduodu guoja ir žaliųjų frakcijos kolegoms. Labai prašau, nebalsuokite prieš šį pranešimą. Aišku, tai nėra tobulas teisės aktas, jis galėtų būti geresnis, bet aš nemanau, kad jūs turite suvienyti savo pajėgą su tais, kurie absoliučiai pasisako prieš Europą. Ar sutinkate atsakyti į Levoto klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Prašau, 30 sekundžių jums. Ačiū. Dėkoju, kad sutikote atsakyti klausimą. Mane nustebino tai, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad mes čia atstovaujame ne, atstovaujame ne žmonėms. Jūs manote, kad pagal rinkimų teisės reformą privalome priklausyti Europos partijoms. Mano manimu, tai yra klaidinga. Aš manau, kad jums pagrindinė, pag, paskutinė galimybė, kuri liko išgelbėti Europos Sąjungai, tai yra susitaikyti su žmonėmis. Norėčiau patarti jums. Aš esu, esu už tai, kad žlugtų Europos Sąjungoje. Jeigu ją norite išsaugoti, jūs turite pirmiausia išklausyti piliečių ir priartėti prie jų, nes tik toks jums liko paskutinis šansas. Ką jūs apie tai manote? Europos tautos ir yra Europa. Jie veikia kartu kaip Europa. Aš norėčiau, kad būtų daugiau Europos politinių partijų. Nenoriu, kad būtų tik tai suvienimos nacionalinės partijos. Aš manau, kad uh, reikalingos europinės partijos, kurios atspindėtų Europos suverenumą. Dėl to reikalingi transnacionaliniai sąrašai. Dėkoju, ponas Gerikė. Vieną minutę. Aš smerkiu e, tai, kad e, SPD, CDU ir CSU e, pasinau, pasitelkė šį pranešimą, bando apeiti Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą ir įvesti 3 ar 5 procentų privalomas lengsti. Man atrodo, kad jūs bijote mažųjų partijų. E, Man atrodo, jūs mus e, nepakankamai vertinate, o rinkėjai tuo tarpu mus e, vertina. E, aš čia galiu pasakyti, kad tai yra Asterikso principas, nes mažieji kūrė demokratiją, nes aš, pavyzdžiui, rengiau daugiau pranešimų negu kai kurie kolegos per pen, pastarosius penkerius metus, nes aš esu aktyviausias Vokietijos parlamentaras, nes aš labai įsiklausau į to, ko, mum, ko reikia mūsų piliečiams piliečiams, aš įsiklausau, ko reikia mūsų e, piliečių šeimoms. Jeigu jūs, e, jeigu jūs e, norite dirbti savo darbą, tai tuomet ryškitės į, leistės į konkurencinę kovą su mumis mažaisiais asteriksais, o nepaminkite konstitucinio teismo sprendimo. Nous entamons la phase de catch the eye. Il y a six demandes. Dabar spontaniški pasisakymai yra šeši prašymai Pospešil pirmasis, vieną minutę. Est-ce que je l'ai mal dit, Monsieur Pospešil? Ar neteisingai ištariau jūsų pavardę? Pone pirmininkė, Aš įdėmiai klausiausi diskusijų ir norėčiau pasakyti, kad palaikau šį sprendimą. Čia yra daug teigiamų aspektų, pavyzdžiui, elektroninė e, balsavimo teisė, tačiau e, E, norėčiau perspėti, kad e, vis tik tai rinkimai turėtų ir toliau būti nacionaliniai, nereikia jų Europe, Euro, daryti europietiniais, nes e, tik tai e, E, tik tai nacionaliniai e, rinkimai gali užtikrinti e, tiesioginį ryšį tarp rinkėjų ir politikų, nes tik tai tuo met rinkėjai, kai jie supranta politikų kalbą, jie gali geriau suprasti jų tikslus. Jeigu mes pakeisime šią sistemą, tai tuomet gali atsitikti taip, kad rinkėjai nesupras e, politikų ir nedalyvaus rinkimuose. Vengiant rinkimų procedūrų mes stengiamės sukurti tam tikrą mm, europinį demos procesą. Taigi viena. E, Europos parlamentarai būtų renkami kaip ES piliečiai, o ne atskirų valstybių narių piliečiai, tačiau Europos piliečiai ES negali uždrausti kažkoks tai įstatymas. Toliau mes e, pagal Europinį įstatymą norime nustatyti slengsnę vertę 3 procentų lygių. E, ir e, tai ko gero e, sušauktų su kai kuriais labai erzinančiais balsais, kurie pasako prieš ES germanizavimą. Na ir taip pat Europos e, įstatymas vėlgi pasisako um, už žmonių judėjimą, tačiau iš esmės e, šitas pats europinis įstatymas meta, meta tam tikrą abejonę dėl e, Europos e, nacionalinių valstybinių kalbų, ypatingai mažumų kalbų ir panašiai. Toliau, ačiū pirminė pirmininkė. E, šita reforma iš tikrųjų neprisidės prie Europos institucijų demokratinių reformų ar demokratinio e, teisėtumo sustiprinimo Europos institucijose. Ir tai taip pat nepatrauks naujų piliečių. Man atrodo, kad mes e, kalbame labiau apie region, regioninės e, politinės partijas, pavyzdžiui, kalbėsime apie Baskų kraštą. E, Tai yra iš esmės e, tauta neturinti savo valstybės. Ir mes matome, kad milijonai mūsų piliečių jausis tarsi išbraukti iš europinio demokratinio proceso, jeigu bus nustatytos tokios sąlygos. Mums reikia daugiau teisėtumo, mano šalyje daugiau europinio teisėtumo ir jeigu taip, tai e, tam reikia užtikrinti, kad būtų na, sakysim, vientisa rinkėjų mazė. Pone Reda, dėkoju. E, man atrodo, kad šitą iniciatyvą yra jau prarastas e, šansas, jeigu mes dabar pažiūrėtume e, į dabartinę situaciją, kad kad parlament tarai iš Vokietijos e, turėtų daryti viską, kad apeitų tą privalomą slengsti, tai tuomet galėčiau pasakyti, pabandykite, įveskite transnacionalinius rinkimo sąrašus. Iš tiesų, e, nežinau, ar mes išspręsime e, europinius klausimus išstumdami iš parlamento mažasias partijas ir uždėdami didžiųjų partijų logotipus ant rinkėjų, rinkimų sąrašų. Man atrodo, kad e, iš tiesų e, esminis dalykas būtų, kad e, e, e politikai iš įvairių šalių bendradarbiautų tarpusavėje. Tai turėtų būti pagrindinis transnacionalinių sąrašų tikslas. Bet dabar jūs bandote iš parlamento išstumti mažasias partijas ir daugiau nieko. Kui, Dėkoju, ponė pirmininkė nustebau e, išklausęs šitos diskusijos. E, privaloma slengsti čia daugas minėjo. Vokietijos konstitucinis teismas priemė sprendimą, kad privalomas slengstis pažeidžia konstituciją. Aš gerbiu šį sprendimą, bet galiu pasakyti, kad Čekijos Respublikos konstitucinis teismas taip pat priemė sprendimą šiuo klausimu. Ir jis, pavyzdžiui, paliko tą privalomą slengsti, jam netrodė, kad tai prieštarauja konstitucijai. Tai reiškia, yra du konstituciniai e, teismai, kurie priemė skirtingus sprendimus. Tai rodo, kad mes susidurėme e, su didelė problema. E, E, kai atskirų valstybių narių e, konstitucinė e, teisė turėtų, turėtų būti keičiama. Toks, tokia pozicija, mano manimu, nėra teisinga ir aš manau, kad mes turime siekti bendrų taisyklių. Ačiū, ponia pirmininkė. Sako pan Ferreira. Galbūt vertėtų pažvelgti į nesiniai vykusius įvykius. Sutartis buvo tvirtinamos piliečiam už nugarų be jokių demokratinių tikrinimų, peržiūrų, be jokių referendumų, jokio pritarimo, arba jeigu ir vykdavo kokie nors referendumai, tai kai tik tai būdavo nepatogumų, jų rezultatai būdavo ignoruojami. Na, vienas iš gerų pavyzdžių būtų biudžeto sutartis. Pone Merkel pagrindė tai, sakydama, kad mums reikia kažkokiu tai garantijų, kad jeigu keisis vyriausybės, tai nesikeisis politika. E, bet kokiu atveju mes matome daug e, neteisėto kišimuosi į žmonių priimtų suverenius sprendimus. Politikos yra tam tik primetamos, e, demokratiškai išrinktų parlamentų pozicija sprendimai yra ignoruojami. Ir es antidemokratinė prigimtis yra akivaizdi. Visa šita struktūra, e, visa šita institucijų visuma yra nedemokratiška ir nėra čia ko perdažinėti fasado. E, Pranešim iš tikrųjų esame labai rimtų aspektų, kurie dar labiau sustiprins ES antidemokratinį pobūdį. Pone komisarė. E, ačiū visiems, ačiū už labai įdomią diskusiją, už jūsų komentarus. E, aš apibendrinamą galiu tik tai pakartoti, kad komisija pilnai palaiko parlamento pastangą priimti šį e, savalaikį ir labai micingą pasiūlymą mūsų požiūriu, jeigu norime, kad e, sąjunga galėtų pasiūlyti demokratinių pasikeitimų, mums reikia be abejo neatsilikti nuo laikmečio. E, tam reikalinga efektyvi demokratinė sistema, kurioje piliečiai pilnai gali dalyvauti. Ir jeigu akcentuojame sąsąją tarp rinkimų, e, kur piliečiai išrenka savo atstovus, e, ir taip pat Europos vykdomų institucijų atstovų rinkimų, Tai yra akivaizdus pavyzdžiai, kaip vis tik tai piliečiai gali demokratiškai dalyvauti ES sprendimų priimimo procesuose. Aš manau, kad taip pat labai svarbu būtų e, taip pat e, užsiminti apie kvotas, lyčių lygybės principo įteisimus ir kitus dalykus. Aš tikrai labai palaikau tokias iniciatyvas. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra konkretus būdas sukurti e, naują jausmą, kad Europos piliečiai gali dalyvauti, kurdami Europą ir tokiu būdu bus išplėsta europinė demokratija. Kaip aš jau iš pat pradžių sakiau, šiuo metu iš tikrųjų labai svarbu būtų stiprinti pasitikėjimą tarp piliečių ir Europos institucijų. Ačiū. Vėl sveiksiu žodį pranešė ponė Hübner, dvi minutės. Labai ačiū. Mėly kolegos, aš noriu padėkoti ir tiems, kas sakė, kad mes nepakankamai ambicingi ir sakė, kad mes per daug ambicingi, kadangi be abejo mes matome, kad e, salė pasidalinusi į dvi stovyklas ir tiem, kas sakė, kad e, pranešimas nepakankamai ambicingas, noriu atsakyti, kad na, kartais mūsų darbe ir jūs visi turbūt su to susidūrėte, mes norėtumėm daugiau įtraukti šalininkų toms mintims, kurios gali būti svarbios Europos piliečiams. Ir tokiu atveju be abejo ambicijas tenka trupučiuką priboti, e, kad e, na, pasiektumėm tą bendrą ambicijų lygmenį. Ir be abejo, tas iš dalies paaiškina, kodėl mes negalėjome kai kurių dalykų įtraukti. Mes kai kurių dalykų taip pat negalėjome padaryti, kadangi yra numatytas tam tikros procedūros taryboje ir šį pasiūlymą reikės teikti tarybai. Taryba ignoruoja mūsų pasiūlymą, e, nors tai numatyta sutartyje. Todėl mes mėginome pasiūlyti kažką tokio, kas tikrai turėtų šansą praeiti per visą sistemos procesą ir e, Tai būtų iš tikrųjų revoliucinis e, pasiekimas, kad parlamentas turėtų teisę priimti pat sprendimą dėl to, kaip yra renkama jo sudėtis. Tai toks būtų man atsakymas ir pirmąjį komentarų grupėje. Na, o tiems, kas sako, kad mes siekiame per daug toli, norėčiau atsakyti, kad aš E, visiškai nesutinku su jumis, e, kai jūs sakote, kad e, mes judame per nelik toli, ta prasme, kad mėginame atimti atsakomybę tose sritise, kur iš tikrųjų galėtų valstybių narių prerogatyva, nacionalinės procedūros. Aš noriu pasakyti, kad šita procedūra tiesiog leis priartinti Europos parlamento narius prie jų balsuotojų, prie jų elektorato ir taip pat priartins Europos piliečius prie Europos. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų per šį pasiūlymą mes pasieksime tai, kas e, dabar įvardyjama kaip didžiausia, be ne ES e, silpnybė, tai yra būtent didžiulis atotrukis tarp piliečių ir ES. Ir aš labai tikiuosi, kad per visus šitas diskusijas, kurios dabar vyksta, kurios vyko ir komiteto lygmenį ir čia, ir kurios be abejo toliau tęsis ir taryboje, e, kad galų gale rezultatas bus na, gal e, ne tik tai kažkokia tai atžyma kelyje, kaip, kaip, kaip paminėjo e, komisarė, bet e, gal iš tikrųjų bus labai rimtas žingsnis link to, kad Europos parlamentas pats galėtų apsibriežti savo rinkimų procedūras. Kadangi mes girdėjome, kad tam tikrų komentarų, kad Europos parlamentas yra vienintelis parlamentas pasaulyje, kuris neturi teisės spręsti apie savo rinkimus. Uh, Na ir e, galbūt mano kolega Lainen paaiškins, e, tačiau Konstitucinis teismas, rodos, taip pat yra sakęs, kad jeigu e, būtų tam tikras europinis teisės aktas dėl slengsnių verčių, tai tada būtų visiškai kitokia istorija. Dabar galbūt slengsnės vertės yra neteisingai taikomos. Taigi mes ir siūlome teisės aktą, kuris įteisintų tai europinę ligminę. Bet kuriuo atveju e, dėkoju kolegos ir labai tikiuosi, kad jums dar liko laiko pamastyti apie tai, kaip balsuosite. Ponas Lainian pranešėjas. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Kolega Šoflin iš tiesų pas, pasisakė už tą privalomą slengsti, tik kad jis nebūtų pernelik didelis. Mes pažiūrėjome, kokia situacija yra 26 valstybėse narėse, visose yra 3 procentų privalomas lengstis. Yra dvi valstybės narės, kuriuose to nėra, tai mes jį ir pasiūlėme tome, tos, toms valstybėms narėms. Tai tiesiog yra norma, e, jeigu pažiūrėsime į e, vidurkį mūsų valstybių narių. E, Gerbiami kolegos, iš tiesų Vokietijos konstitucinis teismas priemė atitinkamą sprendimą, tačiau jis at, tuo pačiu ir atvėrė duris privalomam slengščiui. Kol nėra atitinkamos europinės e, teisės, atitinkamo teisės akto, e, kalbant apie Vokietiją, sprendimas būtų toks, bet jeigu būtų atitinkama europinė teisė, jis galėtų būti kitoks. Ir todėl e, e, reikėtų E, rinkti naują Europos vykdomąją valdžią, ką mes ir darėme e, rinkdami e, komisijo, komisijos vadovą. E, tokie buvo argumentai. Aš suprantu argumentus mažųjų partijų. Tačiau iš tiesų e, jūs neteisingai vaizduojate mūsų pastangas. E, Taip pat e, mane padrasino tie kolegos, kurie sakė, kad mes e, galėjome būti ryštingesni, tačiau iš praėjusios kadencijos e, patirties mes norime e, pasitelkti dviejų pakopų reformą. Pirmoji pakopa dabar būtų tokia, o paskui mes pateiktume dar kitus e, naujesnius e, pasiūlymus ir jos reikėtų svarstyti tikriausiai konvente kartu su nacionaliniu vyriausybių ir nacionaliniu parlamentu atstovais. E, e, Paskutinėje kadencijoje mes taip pat pamatėme, kad yra sunku keisti tam tikras nuostatas ir iš tiesų tai yra tam tikra atžima kelyje, e, bet buvo e, pasakyta, kad tai yra didelis žingsnis į priekį ir mes neturėtume e, sustoti E, šioje vietoje, nes jeigu čia sustosime, tai tuomet šioje kadencijoje nebus rinkimų teisės reformos ir 2019 metais mes, mes ir toliau minsime tą patį e, taką, kuris jau kaip e, visi įsitikiname turi tam tikrų problemų. Ir iš tiesų aš negaliu toleruoti tokios situacijos, kad kai E, kad mes aišku esame išrenkami savo valstybėse narėse, savo piliečių, bet jeigu mes jau patenkame čia į Europos parlamentą, mes turime atstovauti europiniai politikai ir iš tiesų euroskeptikai negali taip sakyti, kad galite teikti visokius e, pasiūlymus, mes vis tiek būsime prieš juos, jūs esate mažuma ir tikiuosi jūs jie ir liksite. Dėkoju, baigėme diskusijas balsuoti.